Nous allons reprendre notre séance. Grįžkime prie posėdžio. Programinis dokumentas 12 darbo tvarkės klausimas buvo atsimtas, jis buvo išbrauktas iš darbo tvarkės ir Pereisime iš karto prie 13 klausimo. Efektyvaus bendradarbiavimo vystimusi srityje iniciatyva. Struktūrinis dialogas, iniciatyva. E, efektyviam bendradarbiavimui buvo paskelbta 2010 kova. Tai padarė ponas Pybalks, komisaras atsakingas už vystimusi reikalus. E, vyko diskusijos dėl pagalbos efektyvumo. Kitaip tariant, struktūrinis dialogas yra priemonė išsiaiškinti, kokios turimos priemonės, kad visi galėtų e, kuo aktyviau dirbti, tie, kurie yra susiję su šiuo vystomuoju bendradarbiavimu. Europos parlamentas, uh, ir kitos ES institucijos, valstybės narės ir vietos valdžios struktūros bei pilietinės visuomenės ES valstybėse ir šalise partnerėse turi būti iš jos protestų įtrauktos. Vyko taip pat seminaras Bamake, tai yra pirmasis regioninis renginys. Mūsų kolega, kolega Nuojus ir dalyvavo šiame pirmajame regioninėme seminare seminare ir norėtų mūsų komitetą informuoti apie tai, kaip dalyvauti nesekėsi tai ES atstovams ir kokie buvo seminaro rezultatai. Galiausiai ponas Valijo iš Europos komisijos mums pristatys, kokie e, vyks kiti darbiniai posėdžiai ir kiti regioniniai seminarai ir kokiu rezultato tikimasi iš pozicijų derinimo procedūros. Pane Noiser, žodis jums 15 minučių maksimum. Prašom. Ja, Dank, Frau Dėkoju, ponė pirmininkė. Struktūrinis dialogas yra labai svarbus instrumentas tam, kad būtų galima užtikrinti pagalbos efektyvumą vystimusi. Norėčiau tarti porą žodžių apie rezultatus seminaro, e, kur ir buvo kalbama apie struktūrinį dialogą. Seminaras vyko Bamake. Komisija e, mano, kad reikia, kad tų seminarų būtų daugiau. Pirmasis jų vyko Malyje. Struktūrinis dialogas e, vyksta daugiau negu metai. Ko mes norime? Norime, kad vietinės valdžios struktūros ir pilietinė visuomenė galėtų e, būti geriau įtrauktos į šios procesus. Taip pat svarbus dalykas yra nauji būdai teikti pagalbą, kaip ir, pavyzdžiui, pagalba biudžetui tarp visų kitų priemonių. Pirmą dieną Bamake mes kalbėjome apie dialogą su pilietinė visuomenė ir e, minėjome vietos savivaldos struktūras. Buvo pakviesta dalyvauti jau nuo pirmos dienos komisijos atstovai. E, darbo komitetui vadovavo kolega Gerins. Taigi jis dalyvavo pirmojoje dalyje, pirmojoje grupėje ponas Dėva e, taip pat dalyvavo šiame seminare ir taip pat Valerijai norėčiau padėkoti už paramą. Norėčiau pasakyti, kad tas faktas, jog aktyviai dalyvavo seminare Europos parlamentas iš dalies e, užtikrino šio seminaro sėkmę. Europos parlamentas yra vienas svarbiausių šio proceso dalyvių, jis gali suvaidinti, jis ir vaidina, tiksliau, esminį vaidmenį. Vietos parlamentai, vietos savivaldos struktūros e, buvo į šį darbą įtrauktos. Europos parlamentas pabrėžia, kaip svarbu yra E, leisti vaidinti savo vaidmenį pilietinės visuomenės organizacijoms ir vietos valdos struktūroms. Nacionaliniai parlamentai ir pilietinės visuomenės atstovai e, yra tos struktūros, kurie užtikrina tos pagalbos teikimo priežiūrą. Ar kalbėtume apie pagalbą biudžetui, ar apie kitas priemonės. Darbo dokumentai yra anglų kalba, tad ir tęsiu angliškai. Na, į vokiečių išversti nėra visada labai lengva, tad tęsiu angliškai. Pilietinės visuomenės rytyje regioninių seminarų buvo siekiama įtraukti pilietinių uh, organizacijų atstovus, vietos vyriausybės seminaras taip pat suteikia galimybę stiprinti šiaurės pietų, pietų, pietų pilietinės visuomenės asociacijų ir savildos institucijų partnerystę. Daugiau negu 50 pilietinės visuomenės organizacijų ir savildos institucijų dalyvavo regioniniam E, seminare, mano supratimu, e, tai buvo puikia galimybė pasikeisti gerąją praktiką, pasimokyti iš kolego. Komisija surengė kelis seminarus skirtus šioms temoms. Vaidmuo ir pridėtinė e, ver, vertė CSO ir vietos savivaldos institucijų bendrijos e, išorės bendradarbiavimo srityje, suderinamumą su akros e, darbo tvarke ir C8 plėtros mechanizmas darbo grupė identifikavo e, vaidmenį įvairių suinteresuotojų šalių, kalbėjo apie mechanizmo sukūrimo, kad būtų galima gerinti dialogį, e, dialogą tarp ES delegacijų, delegacijų ir vietos suinteresuotų šalių, kad būtų galima stiprinti e, bendradarbiavimą tarp ES ir Afrikos pilietinės visuomenės institucijų ir savivaldos institucijų, kad būtų galima didinti tų organizacijų vaidmenį. Uh, akcentuota geroji praktika, kad būtų um, galima padėti savivaldos institucijom Afrikoje sudoroti su iššūkiais. Kitos temos - alternatyvus pagalbos teikimo mechanizmai, kad būtų galima atsižvelgti į uh, dalyvių įvairovę. Antra, antroji seminaro dalis buvo skirta savivaldos institucijom. Komisija pristatė pagrindinę e, veik, veiklą susijusią su vietos savivaldos institucijom. Tai reiškia, e, kad su, susitikimus organizavo kartu komisija ir regionų komitetas, kur buvo e, subarti savildos institucijų atstovai iš ES ir besivystančių šalių, kad būtų galima vykdyti politinį dialogą dėl vystimosi. Kitas susitikimas e, vyks 11 metų vasarį arba kovą. Decentralizuotas bendradarbiavimas, e, programų uh, E, žemėlapius, iniciatyvos, kurias vykdo ES ir savidos institucijos siekiant e, vystimusi bendradarbiavimo. E, tokios temos yra numatytos, bus siekiama suderinti uh, pajėgumus ir įgūdžius su, su poreikiais, kad būtų galima stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldos institucijų ES ir partner, šalise partnerėse. Ir galiausiai vietos savivaldos institucijų atstovai iš trijų Afrikos šalių pristatė tris naujoviškus, novatoriškus projektus popietę buvo kalbama daugiausia apie savivaldos institucijų vaidmenį ir gebėjimą kurti partnerystę, kalbama apie inovacijų politiką ir gyvendinimą. Bent porą rekomendacijų, kurias pateikiau aš visų pirma, tai pilietinių visuomenių organizacijų ir savivaldos institucijų bendradarbiavimo procesas ribot, ribotas yra, e, nepakankamai e, struktūrizuotas e, vietos lygmenių, konsultacijos turi būti orientuotos į efektyvaus nuolatinio dialogo plėtojimą su pilietinės visuomenės institucijom, vietos savivaldos institucijom. Antra, pagrindinis prioritetas turėtų būti pilietinės visuomenės organizacijų ir savivaldos institucijų gebėjimų stiprinimas, toliau keitimasis patirtimi su, su besivystančiom šalim turėtų būti stiprinama. Ir ketvirta, vietos institucijos turi gerinti koordinavimą jų veiksmų su veikėjai šalių viduje, reikia stiprinti bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais ir kitoms interesuotom šalim, tokiom kaip Europos parlamentas. Todėl aš siūlyčiau, kad vietos savivaldos organizacijos pasvarstytų, ar nevertėtų stiprinti e, dialogo tarp jų pačių ir stiprinti dialogo su politiniais koordinatoriais. Penkta Parama turėtų būti teikiama decentralizavimui dviem e, lygmenim ir vietos ir nacionaliniu. Šešta, dėl finansavimo sąlygų pilietinės visuomenės organizacijos paprašė atkreipti dėmesį į įvairų, įvairovę tų pačių organizacijų, prašė diversifikuoti ir e, kur, kurti naujoviškus finansavimo mechanizmus. Pilietinės visuomenės organizacijos iš šalių partnerių atkreipė dėmesį, kad turėtų būti numatyta speciali kvota vietos organizacijom um, teikiant uh, pasiūlymus dėl, dėl projekto. Ir norėčiau akcentuoti, kad parlamento narių dalyvavimas labai svarbus yra visų etapų metu, darbo grupės Bruselėje turėtų dirbti, taip pat turėtų būti rengiami regioniniai seminarai, todėl norėčiau Jūs paraginti dalyvauti kitoje, da, e, kitame darbos grupės, darbo grupės posėdyje Bruselėje Liepos 12 dieną. Ir e, galiausiai, kalbant apie e, Europos Sąjungos NVO platformas, norėčiau pakviesti visų platformų uh, Um, atstovus dalyvauti susitikimuose um, ateityje. Ačiū. Pone Valį, žodis Jums. Dešimčia minučių maksimum. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Noizer taip pat už jo ataskaitą dėl to, ką jis matė Bamake. Bama Buvo paminėta visa eilė įdomių aspektų. Būtinai bus atsižvelgta į visą eilę pareikštų pamastymų ir išvadų po to renginio. Per tą, minučių, per tą keletą minučių jums leidus norėčiau pasakyti štai ką. Komisija pradėjo ilgą procesą, nes jis tęsiasi metus laiko. Tačiau ta laiko riba, turint darbo programą, kur yra labai detali turinio požiūrio, turėtų mus leisti procesų pabaigoje, kai vyks galutinis seminaras Budabešte, pirmininkaujant Vengrijai kitų metų gegužės mėnesį. Taigi ta, tas, ta, visa tai, ta programa padės mums padaryti tinkamas viš, išvadas apie visą dialogo procesą. Ne pirmą kartą Europos komisija pradeda tokią procedūrą. Mes matėme, kaip vyko Palermo procesas. Tuo metu tikslas buvo diskutuoti su Europos nevyriausybinėmis organizacijomis ir diskutuoti apie tai, kaip numatyti e, kofinansavimo priemonės nevyriausybinėms organizacijoms. Norėčiau paminėti, kad finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms buvo teikiamas per Europos nevyriausybinės organizacijas. Turime naują reglamentą e, ir dar reglamentas susijusiu su išorės bendradarbiavimu atvėrė daugiau galimybių. E, ši visumo bendradarbiavimo priemonė atvėrė daugiau e, galimybių bendradarbiauti su nevalstybinėmis struktūromis. Vilietinės visuomenės organizacijų apibrieštis taip pat yra svarbus dalykas. Tai yra ta savoka, kur yra dinamiškesnė ir kuri turėtų padėti mums išsiaiškinti, kaip visi pilietis visuomenės elementai, struktūros gali prisidėti prie vystimosi. Tai yra pozityviausias visų tų dalykų aspektas. Komisija E, prieš pradėdama tą procesą buvo šiek tiek, sakyčiau, stumtelta ir tai padarė Europos parlamentas. Mes su Kokobu buvome surengę bendrą posėdį e, spalio mėnesį komisijos, pa, komisijos atstovai tuomet kalbėjo apie e, auditorių rūmų pareikštus komentarus ir panašiai dėl visomosios pagalbos ir buvo diskutuojama, kaip galima pasinaudoti nevyriausybinėmis struktūromis pagalbos teikimui. Tuomet buvo konstatuota, kad komisija turi daug patirties dirbdama su nevyriausybinėmis organizacijomis, tačiau tuo pat metu e, tenka pasakyti, kad tai buvo labiau ad hoc veikla kurią vis koordinavo komisija. Buvo nuolatos diskutuojama apie tai, kaip komisija turi daryti vienus ar kitus dalykus, keliami klausimai, kaip geriau uh, organizuoti visą eilę dalykų, kaip geriau skelbti konkursus ir taip toliau ir panašiai. Kaip komisija turėtų tos darbus dirbti, apie tai buvo diskutuojama. Didžiosiuose Europos platformose ir buvo diskutuojama pirmiausia apie tai, būtent apie tuos dalykus. Tačiau šiuo atveju tenka konstatuoti, kad mes kalbame ne tik apie techninius aspektus ir apie tai, kokį vaidmenį visi šie dialogo dalyviai turi vaidinti. Taigi, tenka diskutuoti apie taip, kaip kiekvienas to dialogo dalyvis gali dirbti efektyviau, kaip naudingas jis gali būti. Ši politika vyksta 50 metų, tad dabar tikrai yra atėjęs laikas kelti klausimus dėl mūsų šios vystomosios politikos efektyvumo ir dėl to, kaip geriau ją teikti ir organizuoti. Vystomasis bendradarbiavimas, šiandien taip galime sakyti, padėjo kai kuriuose šalyse pereiti nuo gilaus skurdo prie tinkamų gyvenimo sąlygų. Taigi šiandien visiems mums kylantis klausimas būtų toks, kaip geriau pagerinti mūsų veiklą. Kita diskusija, kuri vyko jau seniau ir vyks pagal struktūrinį dialogą, yra tokia, kaip labiau įtraukti pilietinės visuomenės atstovus iš mūsų šalių partnerių šį procesą. Ilgą laiką Europos komisija e, kalbėjo apie šias organizacijas ir pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį. Tad dabar keliamas tikslas yra bendradarbiauti su pietų šalių pilietinės visuomenės organizacijomis ir išklausyti, kokie yra jų poreikiai, jų reikalavimai. Būtent dėl to tas procesas, kokį mes jį e, parengėme, vyksta taip pat ir Briuselėje renkasi darbo grupės, tų darbo grupių posėdžius rengia komisija. E, tai yra savotiškos platformos, kai susitinka vietos savildų struktūrų atstovai ir Europos komisijos atstovai. Mes taip pat rengiame ir regionių seminarus. Turime keturis seminarus, po vieną kiekvienam žemynui. Bamake vyko štai neseniai seminaras, Paragvajoje vyksta Latino Amerikos klausimams skirti seminarai ir jis vyks nuo rugsėjo 14 dienos. Ten 15-16 šalių jų delegacijos dalyvaus ir bus galima kalbėti. Lakrytį vyks seminaras Azijos klausimais. Vėlgi, dalyvaus gal 15 ša Azijos šalių atstovai ir ten kalbėsime apie kaiminystės reikalus. Ir kaip jau sakiau, vyksta taip pat darbo grupių posėdžiai Briuselėje. Nauja yra tai, kad kiekvieną kartą, kai vyksta regioninis seminaras, seminaras įgalioja tam tikrą dalyvių skaičių dalyvauti darbuose, kurie vyksta Briuselėje. Liepos 12 Briuselėje e, mūsų posėdėje dalyvaus 12 e, kolegų iš Afrikos, iš e, vienas profesinių sąjungų atstovas, atstovai iš profesinių sąjungų organizacijos ir taip pat dalyvaus vietos savivaldos struktūrų atstovai pietų šalių atstovai, kaip jau sakiau, atvyks į Briuselį, prisijungs prie to darbo, kuris vyksta Briuselėje ir paskui to proceso pabaigoje mes siekiame dialogo tarp tų įvairių suinteresuotų pusių, dialogo, kuris būtų subalansuotas. Mūsų supratimu yra labai svarbu, kad Europos parlamentas šį procesą remtų ir toliau ir aktyviai tame procese dalyvautų. Akivaizdu, kad tai nėra dėrybų procesas, tai yra dialogas mes komisijoje keliame tokį iššūkį. Mes gauname informaciją, mes diskutuojame su suinteresuotomis pusėmis ir visi e, paskui grįšime kiekvienas prie savo darbų, vieni į pilietinės visuomenės organizacijas, kiti į vietos savivaldos struktūras, mes Europos komisijoje išklausysim tarybos e, ir parlamento, bet mes visi busim gavę naują informaciją, naujų žinių. Visą tai turėtų mums padėti parengti konkrečius siūlymus. Siūlymus susijusius su tuo, kaip geriau galėtume dirbti ir įtraukti į savo darbą pilietinę visuomenę. Ir dar dėl išorės bendradarbiavimo. Norėčiau pasakyti, kad tai nėra vien tik teminės programos. Norėčiau pasakyti, kad mes kalbame apie tai, kaip mes dirbame su pilietinės visuomenės organizacijomis įgyvendindami išorės programas kaip į tai traukti mūsų šalių pilietinę visuomenę ir ypač pietų šalių pilietinę visuomenę. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Regis ne, aš turiu klausimą jums. Įsivaizduoju, kad nevyriausybinių organizacijų prašymai siekia daugiau negu ta sumelė numatyta biudžeto eilutėje kaip spręsti, e, kuriai nevyriausybinė organizacija finansavimo reikia labiau negu kuriai nors kitai, pavyzdžiui. Atsakymas. Svarbu pasakyti, kad kasmet Europos komisija apie milijardą eurų, taip sakant, prasuka, e, skirdama juos įvairioms pilietinės visuomenės organizacijoms. Nuo 10 iki 13 procentų tai siekia ES biudžeto, kuris cirkuliuoja per pilietinių, visuomen, e, pilietinių visuomeninių organizacijų sąskaitas. Na, bendrai kalbant, tai vyksta uh, skelbiant tam tikrus konkursus teikti siūlymus. Mes turime tokią taisyklę, kai prašome pareikšti interesą pateikti siūlymus. Ir paskui atsižvelgiama į projektų uh, vertę, atsižvelgiama į finansinius aspektus ir pagal tai sprendžiama. Na, mes šiandien tapome savo sėkmės aukomis. Kiekvienam atveju, kai skelbiamas pasiūlymas, gauname tūkstančius pasiūlymų. Tiek delegacijose, tiek Briuselėje. Ir rezultatas yra štai koks. Maždaug 5 procentai tų visų pateiktų siūlymų sulaukia finansavimo. Atliekamas didžiulis darbas Briuselėje ir komisijoje, ir taip pat atliekamas didžiulis darbas tų pilietinės visuomenės organizacijų. Dėl to taip pat diskutuojama e, su pilietinės visuomenės organizacijomis, siekdami išsiaiškinti, kaip būtų galima sukurti efektyvesnę sistemą. Būtų gerai, kad kurdami naują sistemą ne sunaikintume visko to, kas buvo gero ir teigiamo senojoje sistemoje. Pirmininkė, ačiū. Eh, pamiršau kolegą, ponas Dėva norėjo pasakyti, prašau. Uh, Dėkuoju, pirminkė. Aš klausiausi kolegos iš komisijos. Džiaugiuosi, kad jis gauna tūkstančius pasiūlymų ir juos visus įvertina. Kiek valandų komisijos tarnautojai praleidžia nagrinėdami įvairius pasiūlymus ir kiek laiko prireikia įvertinti tiems pasiūlymams, kurie galiausiai e, yra finansuojami. Panas Baljo, na, iš tikrųjų, tai užtrunka labai ilgai. E, stebėti po to, kaip įgyvendinami yra šie e, projektai, laiko turime kur kas mažiau, bet taip yra dėl galiojančių taisyklių, dėl finansinio reglamento. Pa Kvietimas teiki, teikti pasiūlymus e, yra skelbimas pagal tam tikras taisyklės. Kalbėdamas apie mūsų darbo laiką, negaliu pateikti Jums konkretesnės informacijos, bet akivaizdu, ir Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes paskelbėme iš pradžių informacinį pranešimą, po to skelbėme kvietimą teikti pasiūlymus. Po to sudaroma yra vertinimo komisija, kurioje dalyvauja ir išorės ekspertai, bei visų delegacijų atstovai taip pat prisideda prie vertinimo proceso ir galiausiai priimamas yra sprendimas. Iš tikrųjų, būtų labai įdomu sužinoti, kiek laiko prireikia tam, kad vertintume visus pasiūlymus. Suskaičiuoti šias valandas neturėtų būti labai sunku, bet galiu Jums pasakyti, kad e, konkursai yra skirtingi. Ponas Deva, ar Jūs galėtumėt kada nors pateikti mums e, šį atsakymą? Ar Jūs norėtumėt, kad mes e, tokį klausimą pateiktumėme plenarnėme posėdėje atsakingam komisijos nariui? Taip, aš galėčiau sakyti jūsų klausimą kitą kartą, kai pas jūs atvyksiu, arba galėčiau pateikti jums šią informaciją raštu, kaip jums būtų patogiau. Panas Nauzerį, jūs galėtumėt gal apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Baigdamas norėčiau vieną dalyką pasakyti. Vakar mes kalbėjome apie biudžetinės paramos e, stebėsiną. Ir vakar buvo kalbėta apie tai, kad būtina labai stiprinti uh, besivystančių šalių parlamentų įgaliojimus ir vaidmenį. O ir apie tai, kad auditą turėtų atlikti e, valstybės kontrolės ar panaši institucija. Buvo užduotas klausimas, pavyzdžiui, tais atvejais, kai valstybė, vyriausybė yra korumpuota, ar parlamentas galėtų e, patraukti ją atsakomybėn. Uh, Bet tuomet kila kitas klausimas, ką daryti, jeigu ir parlamentarai yra korumpuoti. Ir šiame kontekste man natūraliai kilo klausimas apie tai, ar savivaldos institucijos galėtų prisidėti prie kovos su korupcija. Ir ką daryti, jeigu ir šios institucijos yra korumpuotos. Tuomet gal pilietinės visuomenės organizacijos galėtų e, e, įsikišti. Jei parlamentai dalyvautų struktūrinėme dialoge, tuomet mes galėtume pasinaudoti e, savo svoriu, savo galiojimais. Dėkuoju. Tęsime toliau. 14 darbo tvarkės punktas yra bendrosios žuvininkystės politikos reforma. Išorės aspektas - žuvininkystės susitarimai. Ponas Dėva yra pranešėjęs šiuo klausimu tarybos teikė komisijai galiojimus ir Salomono salos e, dėrėjai, buvo deramas su, su de, Salomono salomis 2009 metais buvo pasirašytas sustarimas žuvininkystės rytyje. Tai sustarimas suteikia teisę ES žvėjams žvėjoti prie šių salų krantų. E, partnerystės sutarties tikslas būtų sustiprinti bendradarbiavimą tarp Europos bendryjų ir Salomono salų ir skatinti tą partnerystę, kuri padėtų skatinti tvarę žuvininkystės politiką ir tvarų e, vandeninų resursų išteklių naudojimą abiejų suinteresuotų pusių labui. E, Europos parlamento žuvininkystės komitetas yra kompetentingas priimti pranešimą iš esmės. Žuvininkystės komiteto darbo tvarka numato, kad E, rūpiučio 30 turėtų būti balsuojama, taigi mes iki Liepos 12-13 turėtume pateikti savo e, dokumentą. Šiandien keisimės nuomonį visų poinų Dievą, kuris yra pranešėjęs šių klausimą. Prašom pasisakyti, gerbas kolega. Very, very Dėkuoju, pirmininkė. Na, iš tikrųjų, tos e, teritorijos yra labai toli nuo mūsų, bet vienaip ir kitaip uh, susitarimas tarp Europos bendryjų ir Solomono sal, sal, salų baigė galioti. Šis susitarimas turėtų galioti iki 2012 metų spalio mėnesio. Ir parlamentas pagal 43 straipsnio 2 punktą ir pagal 218 straipsnio 6 punkto ant 18 straipsnio šeštojo punkto A dalį gali pritarti arba nepritarti tam, kad šis sustarimas būtų pratestas. Taigi mes galime dabar pasinaudoti savo naujomis galiomis. Pritarimą turėtų išreikšti žvininkystės komitetas, kuris laukia mūsų nuomonės ir turėtų ją gauti iki rūpyčio mėnesio. Jeigu mes atsisakysime pritarti šiam susitarimui, tuomet turime vykdyti e, šias sąlygas. Pirmiausia, e, bendro e, priegaudos įvertinimo mechanizmas, toliau kova su korupcija kuri gali būti aktuali e, problema e, šalyje ir Solomono salos beje yra e, tarp vienų labiausiai korumpuotų šalių. Trečia, vietos valdžios gebėjimas užtikrinti deramas žvėjų sąlyga, gyvenimo sąlygas. Realiai, jei pažvelgsime šias sąlygas, galime tik tai stebėtis, ką turime vertinti. Šis susitarimas yra taip pat susijęs ir su tūno sugavimu. Šiame susitarime yra kalbama apie a, tai, kad pri, a, sugauti galima nedaugiau nei 4000 tonų a, žuvies. Tačiau re, realiai tai reiškia kas kita. ES už 4000 tonų sumoka uh, 65 eurus per toną. Jei, e, jei e, žuvies bendras kiekis yra didesnis nei 4000, tuomet tiesiog mokama daugiau už toną. Solomono saloms iš tikrųjų yra visiškai nežinoma, ar sugaunami, e, sugaunami 4000, ar 8000, ar dar daugiau. Jie turi pasitikėti mūsų suteiktą informaciją apie tai, kiek mes sugavome e, žuvies jų vandenyse. O mes turime pasitikėti savo žvėjais. Ir tuomet mes e, e, pasakome, mes sugavome tiek ir tiek žuvies ir po to, kada nors jums sumokėsime tiek ir tiek. Ar įsivaizduojama yra, kad šitaip dirbama Europoje? Bet akivaizdu, kad mes žvejojame tuose, tuose vandenyse. Ir jeigu uh, Ir jei sugavimo kiekis yra dvigubai didesnis nei 4000, e, tuomet yra taikoma tam tikra mokėjimo, e, atskiria mokėjimo tvarka. Pavyzdžiui, jeigu mes sugaunam dvigubai daugiau, tai yra 8 tonas, tuomet mes sumokime 9 tonas, tai mes sumokime už 8 tonas tais pačiais metais, o po to už da, papildomą tūkstantį kada nors. Kodėl taip yra, yra visiškai neaišku. Salamonas e, Salas neturi jokių įgaliojimų nei sverti, nei tikrinti, kiek yra sužvėjota žuvies. Man atrodo, kad mes tikrai e, išnaudojame Salamono salas. Būtent todėl, pirmininkė, aš ir kalbu mūsų komitete. Taigi aš noriu paklausti. Salomonų salos priklauso žuvininkystės forumui ir tai reiškia, kad sudarant sutartį su jomis būtina atsižvelgti regioninę perspektyvą ir atsižvelgti į e, nacionalinius ypatumus. Uh, ir kad taip pat būtent atsižvelgti ir visų regiono šalių e, reikalavimus e, kitų valstybių e, žvėjams. Ar mes atsižvelgėme šias nuostatas, na, iš tikrųjų yra ne, neaišku. Žinoma, kad ši šalis yra viena iš labiausiai korumpuotų šalių pasaulyje. Tai kas galėtų tuomet tikrinti, kiek sužvėjota yra žuvies? Ar tai daro uh, laivo kapitonas ar koks nors pareigūnas, o gal tam pareigūnui yra sumokama tiesiog už tai, kad jis e, e, rašytų vieną ar kitą skaičių. Kiek e, lėšų iš tos suvos, kur yra sumokamas Slomono salų vyriausybei, yra skiriama vystimuisi bei gyvenimo sąlygoms gerinti. Nes Salomono salų žvėjai labiausiai ir nukenčia nuo uh, uh, trečiųjų šalių uh, laivų žvejybos. Taigi reikėtų labai atsargiai apibriežti sąlygas, kurios būtų mums priimtinos. Jeigu nebus numatyta pakankamai uh, uh, aiškiai, kas už ką yra atsakingas, tuomet mes negalėtume pritarti šiam susitarimui. Ir mes turėtume tai labai aiškiai pasakyti žuvininkystės komitetui. Ir jūs, beje, pirmininkė, turėsite apie tai pranešti kolegoms. Pone Keller. Yeah, this... Ačiū įdomu, koks turinys to žankysės susitarimo, kadangi vegetarė na, esu, tai nežinau, kaip čia su žuvimu yra. Tie 5 eurai už toną um, paprastųjų tonų, ar tai daug ar mažai, ar tai normalu ar ne, aš tai norėčiau sužinoti, bet to jūs sakėte, kad uh, nustatote sąlygas. Uh, tam, kad būtų pritarta šiam žankysės susitarimui. Uh, Jeigu mes e, suteiksime savo pritarimą vėliau, jeigu tai padarysime, ar bus galimybė vėliau pakeisti tą susitarimą ir įrašyti mūsų reikalavimus, ar yra tokia galimybė, ar tos galimybės nėra, nes kitose sritėse galim tik tai pasakyti taip arba ne ir kartais geriau tiesiog e, pasakyti ne. Tad e, tokie mano klausimai būtų dėl kainos ir dėl galimybės vėliau keisti sutarimą. Pirmininkė, ar atsakyti, ponas Deve? Ta suma, kurią mokam Saramono salom už 4000 tunų, tai yra 260 tūkstančių eurų. Tiek pinigų jie gauna. Tuno kilogramas gretimoje parduotuvėje kainuoja 35 eurus už kilogramą. Nežinau, ar tas tunas iš Saliamono salų. Tūkstantis kilogramų yra 35 tūkstančiai eurų, o Saliamono e, salom mokam 65 eurus už tokį patį kiekį. Kaip jums tai atrodo? Čia yra pats žiauriausias išnaudojimas. 35 eurus už kilogramą čia mokam ir 35 tūkstančiai už toną vartotojų čia, o jiems mokam 65 už toną. Dieve mano. Tai tikrai reikėtų tai panagrinėti. Dėl pakeitimų galim pasakyti taip arba ne. Tai turime turėti labai rimtą pagrindą pasakyti ne. Ir aš bandau, bandau tai išsiaiškinti. Panas Arsin. Ačiū, atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Žinoma, kalbame labai, apie labai specifinį žuvinkystės susitarimą su Saliamono salom, tačiau turime tai diskutuoti. Ir šiame susitarime ir kitose panašiuose susitarimuose trūksta politikos nuseklumo reikėtų pagalvoti, kaip susidijuoti mūsų laivyną, mūsų uh, žmogystės e, sektorių, bet, e, bet tai neatitinka su mūsų aplinkosaugos politikos plėtra. Taip, šis žuvininkystės sutarimas yra geresnis negu ankstesnis sutarimas su Selemono salom, kai kurios dalis dabar geresnės yra, vis dėlto sutarimas išlieka problematiškas yra nustaty, nustatytas tam tikras reguliavimas žuvininkystės, tačiau, kai, kaip žinome, ES nesusitvarkom su e, nelegalia nereguliuojama žvejyba, tai, tai galim įsivaizduoti, ką galim padaryti kitur. Kalbame apie susitarimą, kuris galioja nuo 9 spalio. Ir galime tik tai patvirtinti kažką, tai ką jau, kas jau galioja. Kai suprantu, biudžeto komitetas labai nepalankiai vertino šį klausimą, pateikė savo nuomonę dėl to. Nebuvo linkęs pritarti sutrimui. Manau, kad reikia naujo požiūrio į žuvinkistės sutarimus. Pavyzdžiui, turime ES tyrimus e, su šalimis, kurios importuoja, e, importuoja medieną į ES. Ir šiuo atveju vyksta bendradarbiavimas e, tarp E, priekybos vystimosi e, direktoratu ir e, vyksta bendradarbiavimas, kuris yra pakankamai skaidrus, o šiuo atveju deramas yra tiesiogiai su valstybe be konsultacijų, nesitariant su vietos visuomenė. Tai iš tiesų reikėtų atverti šias diskusijas dėl to, kaip mes tvarkome su žuvinkystės susitarimais ir turėtumėm e, ir dabar pasinaudoti tą galimybę. Ačiū. Komisijos atstovai čia nėra iš, iš jūrų direktorato. Panekė. E, turiu e, faktinį klausimą, pritariu tam, ką jūs sakėte. Norėčiau tik pasitikrinti. Sakėte, kad jei ES žvėjai pagauna daugiau negu 4 tūkstančius, ar jie moka uh, kitokią kainą už tas tonas, ar, ar tiesiog uh, toks pats įkainis yra už papildomą toną. Tiek pat yra mokama. Tačiau vėliau sumokama yra. Jeigu jie pagauna daugiau, tai uh, kur kas vėliau sumoka, o gal ir nieko nesumoka, tiesą sakant, o koks skirtumas, nes mes nežinom, kiek jie pagauna. Panas Dėva, žodis jums, apibendrinkite diskusijas, kadangi komisijos atstovo nėra. Having... Vienintelis dalykas, kurį aš galėčiau pasakyti, kad uh, susipažinęs su medžiaga, tikrai, tikrai esu šokiruotas. Mes nuotos kalbame apie, tai, kalbame apie tai, kad norime mažinti skurdą, kad mums rūpi besivystančios šalys, jų gyventojai ir taip toliau. Ir nemažai tų žmonių verčiasi žvejybą. Ir panašu, kad, uh, kad Salemono salų gyventojams mūsų veiksmai tikrai nepadeda. Mes sumokame jiems tik tai 260 eurų už 4, 4 tonas e, sugautos žuvies. Ir e, šias lėšas gauna vyriausybė, o ką jie toliau daro su šiomis, šiais pinigais ne, visiškai neaišku. Taigi aš manau, kad mes turime iš naujo vertinti savo žuvininkystės politiką t, e, iš vystimo politikos perspektyvos. Taigi šiandien e, per klausimus tikrai turėsiu daug ką pasakyti žuvininkystės komitetui. Pirmininkė, dėkuoju, ponė Dėvė. Norėčiau pasakyti Jums mūsų būsimų posėdžių datas. Briuselėje susitiksime Liepos 12 dieną nuo 15 iki 18.30 ir Liepos 13 dieną nuo 9 dienos iki 18.30. Norėčiau priminti, kad šiandien po pietų vyks bendri klausimai. Vystimosi komitetas ir žuvininkistės komitetas rengia klausimus dėl bendrosios žuvininkistės politikos reformos. PHS pastate vyksta šie klausimai 5B001 salėje. Tikiuosi, kad gausiai dalyvausite kolego šiuose klausimuose. Tad visiems iki pasimatymų.